Colleghi, buon pomeriggio. Cominciamo quest'ultima sessione. Labadiena, kolegos, pradedame paskutinėje Krim komiteto e, popietę, paskutinį posėdį. Norėčiau paklausti, ar yra prieštaraujančių prieš mūsų e, darbo atvarkę. Taip pat norėčiau prašyti patvirtinti ir paskutinio posėdžio protokolą. E, rugsėjo 9 dienos posėdžio protokolą. Nėra prieštaraujančių, taigi patvirtiname protokolą. Norėčiau Jums priminti, kad Jūsų posėdį transliuoja svetainė, Europos parlamento svetainė. Šiandieną balsuosime dėl e, paskutinio pranešimo. Mūsų pranešėjas e, ponas Jakolino pristatė savo pranešimą paskutiniojo posėdžio metu, birželio 18 dieną, ir buvo pateikti 392 pakeitimai. Pranešėjas, šešėliniai pranešėjai, koordinatoriai ir visi kiti kolegos, kurie pasirašė, kurie pateikė e, pakeitimus, labai intensyviai dirbo, taip pat labai intensyviai diskutavo ir vedė dėrybas. Taip pat sekretoriatas prisidėjo ir mes paruošėme 24 kompromisinius pasiūlymus, už kuriuos balsuosime, dėl kurių balsuosime. Žinau, kad ponas Jekulino paprašė žodžių, taigi suteiksiu jam žodį. Prašau. Dėkoju, dėkoju pirmininkė norėčiau pateikti kelis patikslinimus. Visų pirma, dėl balsavimo sąrašų. 127 ir 125 e, pakeitimai. Mes norime, norime, kad būtų pliusas prie jų, o ne minusas. Taip pat dėl kompromiso numeris 2 po pinigų plovimo norėtume, kad būtų įtrauktas tekstas ir laikantis solidarumo principo. Solidarumo ir subsidiarumo principų. Taip pat ir šeštajame kompromisinėme pakeitime jau minime proporcingumo principą ir trūktų subsidiarumo principo. Taigi norėtume įtraukti tokį tekstą. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju ponė Jakolino. Atsiprašau, subsidiarumas ir proporcingumas. Dėkuoju. Taip mes turime elgtis solidariai. Šiandieną tikrai e, mes visi suinteresuoti šios dokumento patvirtinimu. Visi turite balsavimo biuletenį. Taigi balsuokime dėl pirmojo kompromisinio pasiūlymo. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Devyniasdešimt aštuntasis pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Pakeitimas atmestas. Balsuojame dėl 99 pakeitimo. Pradedame balsavimą. Ar balsavote visi? Norėčiau paprašyti sekundės. Sekretoriatas teigia, kad prisidėjo trys nauji kolegos iš EPP. Norėjome paklausti, norėtume išsiaiškinti, kurie kolegos būtent e, prisidėjo prie šio pakeitimo. Taigi balsuokime dėl antrojo kompromisinio e, pasiūlymo balsavimas yra atskirtas, dabar balsuojame dėl viso e, pakeitimo, o paskui balsuosime dėl atskirų dalių. Dabar pradėme balsavimą, baigiame balsuoti. Taigi, pirmoji dalis yra patvirtinta. Dabar balsuosime dėl prioritetų. Septintasis prioritetas. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Ar balsavote visi? Patvirtinta. Prioritetas numeris 9. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas prioritetas Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Balsuojame dėl 12 prioriteto. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 14 prioritetas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Paskutinis prioritetas 15. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Taigi dabar balsuosime dėl šimto. Numeris šimtas. Pakeitimas šimtas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 103 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Balsuojame dėl 104 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame. patvirtintas. Balsuojame dėl 106 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Todėl 107 yra atmestas. 105 pakeitimas. Baigiame balsuoti. atmestas, todėl balsuojame dėl 108 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 111 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 112 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtintas. 113 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Kompromisnis pasiūlymas 23. Yra 3 atskiri balsai. Dėl pirmojo balsavimo tekstas iki Law Enforcement Agencies and NGOs. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Balsuojame dėl antrojo balsavimo dalimis nuo from calls on the Commission iki unaccompanied minors. Pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Balsavote visi. Patvirtintas. Ir paskutini, paskutinis balsavimas, trečioji dalis, nuo calls on the Commission and the Member States iki tekstų pabaigos. Pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 118 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Balsuojame dėl 121 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 122 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 123 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas trečiasis kompromisinis pasiūlymas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 369 pakeitimo. Balsuojame. 369. Balsavote visi? Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl kompromisinio pasiūlymo numeris 4. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Dabar perėsime prie 127 pakeitimų. Vėliau grįšime prie, eisime prie 128 pakeitimo, bet šie abu pakeitimai vienas kitam neprieštarauja. Taigi dabar 127. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 128 Balsuojame. 128 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 129 pakeitimas. Turime balsavimą dalimis. Nuo kompromisinio pasiūlymo pradžios iki trade unions. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Antra dalis. Dėl likusios pakeitimo dalies pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl 130 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Kompromisinis pasiūlymas numeris 5. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Perinoja prie šeštojo kompromisinio pasiūlymo. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 204 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 138 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 139 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 141 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 142 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 144 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 145 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. Taigi teskime balsavimą. 145. E, Atsiprašo, pirmininkė. 146 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 147 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 148. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 149 pakeitimas. 187 ir 149 pakeitimai yra identiški. Baigiame balsuoti. Neveikia sistema. Pradėkime dar kartą. Balsuojame dėl 149 ir 187 pakeitimų kartu. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 188 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 150 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 151 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 152 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 153 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. kažkas nebalsavo? Gal galėtume pakartoti, bet apskritai didžioji dauguma 29 atmetė šį pakeitimą. Taigi pakeitimas atmestas. Balsuojame dėl 154 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 155 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 156 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 157 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 158 pakeitimas. Turime balsavimą dalimis. Nuo pradžios iki teksto Mafia Type Assets. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis nuo such as iki pabaigos. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 159 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 160 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 161 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 100. 62 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 163 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtas. Balsuojame dėl 164 pakeitimo. Baigime balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl kompromisinio pasiūlymo numeris 7. Baigime balsuoti. patvirtintas. Balsuojame dėl 165 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 168 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 169 pakeitimas buvo atsimtas, dabar balsuojame dėl 170 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 171 pakeitimo. Baigime balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 173 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Pakartokime balsavimą. 173 pakeitimas. Balsuojame. Neveikia. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 335 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 175 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl aštuntojo kompromisinio pasiūlymo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 182 pakeitimas. Balsuojame dėl 182 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Balsuojame dėl 183 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 184 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 185 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 182. Devintas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. Yra žodinis pakeitimas, ar yra prieštaraujančių? Ne. Balsuojame dėl jo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 190 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 191 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmestas. Vienas devyni trys. 192 pakeitimas yra identiškas 191, taigi 193 yra balsavimas dalimis. Nuo pirmoji dalis nuo, pirm, nuo pradžios iki last, uh, least nationally. Baigiame balsuoti. Atmestas. Antroji dalis nuo in addition iki pabaigos. Baig, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl 194 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Balsuojame dėl 195 pakeitimų. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Balsuojame dėl 196 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 197 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 198 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl pakeitimo numeris 200. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 201 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Balsuojame dėl 202 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 203 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 205 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 206 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 207 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 208 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Devintas kompromisinis pasiūlymas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas, periname prie 210, 210 e, pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 213 pakeitimo. 213. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 214 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. 215 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 216 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 217 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 218 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas, balsuojame dėl 219 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 220 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 221 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 222 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 223 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dešimtas kompromisinis pasiūlymas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 226 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Balsuojama dėl 227 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. 228 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 229 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Dabar balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtintas. 11 kompromisinis pasiūlymas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtintas. 234 pasiūlymas. Pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 235 pasiūlymo, pakeitimo. Dal, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis nuo considers that iki cooperation between them. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Antroji dalis including in cases nuo šio teksto iki is inadequate. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Balsuojame dėl 236 pakeitimo. Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis. Nuo recommend that iki criminal activities. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. Pirmoji dalis patvirtinta. Antroji dalis nuo including by iki common action plan. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vienu balsu. Dvyliktas kompromisinis pasiūlymas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 374. Pakeitimas 374. 4. 374 pakeitimas. 374 pakeitimas. Balsavimas dalimis. Jis yra gana sudėtingas. Pirmoji dalis nuo Expresses Concern iki For Criminal Organizations. Balsuojame. Nėra vertimo. Į prancūzų kalbą nėra vertimo. Baigiame balsuoti patvirtinta. Balsuojame dėl antros dalies nuo have a particular negative iki those mentioned above. Balsuojame dėl antros dalies. Baigiame balsuoti. Atmesta. 238. Dėl šio pakeitimo balsuosime, balsuosime tik dėl antrosios dalies, todėl kad pirmoji nustojo galioti. Taigi, balsuojame. Taigi, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 239 pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 24 kompromisinis pasiūlymas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 241 pakeitimas. Taigi balsuojame dėl 241 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 242 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 13. Kompromisinis pasiūlymas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 246 kompromisinis pasiūlymas. Tai yra pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. Kiti trys pakeitimai 247, 248 ir 249, dėl jų balsuosime kartu, nes jie yra identiški. Taigi balsuojame dėl šių trijų pakeitimų. Baigiame balsuoti. atmesti. 19, 19, taigi atmesti. Balsuojame dėl 250 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 251 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 252 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 254 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pradėkime iš naujo. Pakeitimas 254. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtintas. 14 kompromisinis pasiūlymas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 258 pakeitimo. 258 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 259 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 260 pakeitimas buvo atsiimtas. Balsuojame dėl 261 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. 262 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 263 pakeitimo. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis visas tekstas be financial and criminal. Taigi, balsuojame dėl pirmos dalies. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Balsuojame dėl antros dalies žodžiai financial and criminal. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 264 pakeitimų. Jis e, baigė galioti, taigi 265. Baigime balsuoti. Atmestas 266 pakeitimas buvo atsiimtas. 267. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 268. Dėl pakeitimo 268. Baigiame balsuoti. Atmestas. 269 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 270 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas Balsuojame dėl 275 pakeitimo. 275. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 276 pakeitimų. Baigiame balsuoti. Atmestas. 277 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Turime grįžti prie 271 pakeitimo 271, dėl kurio nebalsavome. Taigi dėl jo dabar balsuojame. 271. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 272 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. 2, 7, 3. Balsuojame dėl 273 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl pakeitimo 274. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsavome iki 277 pakeitimo, taigi dabar 278 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 272 devinto pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 280 pakeitimo. Baigiame balsuoti. patvirtintas. Balsuojame dėl 281 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Pakeitimas 281. Pirmininkė atsiprašo, 282. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 283 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 286 pakeitimo. 286. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 287 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 288 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 289 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 15 kompromisinis pasiūlymas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 294 pakeitimų. Baigiame balsuoti. sekretoriatui kilo tam tikrų techninių problemų, pakartuojame balsavimą. 294 pakeitimas. Ar visi balsavo? Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Balsuojame dėl 296 pakeitimo. 296. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 297 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 298 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 299 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas balsuojame dėl 300 pakeitimų. Baigiame balsuoti. Atmestas balsuojame dėl 303 pakeitimų. Baigiame balsuoti. atmestas. Taigi, periname prie 304 pakeitimo. Balsuojame dėl 304 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 305 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 306 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl, 3, dėl dviejų pakeitimų. 307 ir 8 jie yra identiški. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Balsuojame dėl 310 pakeitimų. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 311 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsame dėl 312 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 313 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 314 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 16 kompromisinio pasiūlymo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 320 pakeitimo. 320 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 321 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Taigi pakartokime balsavimą, bet sekretoriadas prašo balsuoti kuo anksčiau, kiekvieną kartą, kaip pasakome, 321 pakeitimas, taigi balsuojame. Baigiame balsuoti dėl 321. Patvirtintas. Balsuojame dėl 3-2 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 323 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtas. Balsuojame dėl 326 pakeitimo. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Kiti du pakeitimai. 327 ir 328 yra identiški, taigi balsuojame dėl jų kartu. 327, 328. Ar jau balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesti. Balsuojame dėl 329 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 330 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 331 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 332 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 333 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas balsuojame dėl 334 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas Balsuojame dėl 17 kompromisinio pasiūlymo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 340 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 340. 341 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas balsuojame dėl 342 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl... Matau, kad EPP šypsusi. Balsuojame dėl 343 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 344 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 345 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 346 ir 34, 347 pakeitimo, nes šie du pakeitimai yra identiški. Taigi balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinti. Balsuojame dėl 351 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas, taigi 352 buvo atsiimtas, dabar 353 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 354 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 355 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 356 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas balsuojame dėl 357 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas balsuojame dėl 367 pakeitimo. Baigiame balsavimą patvirtintas. Balsuojame dėl 368 pakeitimo. Balsavimas dalimis pirmoji dalis nuo Coast on the Commission iki Will Life Trafficking. Taigi balsuojame dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis nuo Highlighting Clear iki Plants and Trees into the Union. Balsuojame dėl antros dalies. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl 375 pakeitimų. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 385 pakeitimų. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 386 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 388 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 389 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. Turime taip pat žodinį pakeitimą, ar yra prieštaraujančių. Galime balsuoti dėl jo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Turime pakartoti balsavimą ir turime dar vieną prisidėjusi EPP kolegą. Matome, kad per daug EPP kolegų turime šioje salėje. Pakartokime balsavimą dėl žodinio pakeitimo. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Taigi, pereikime prie 390 pakeitimas 390. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 391 pakeitimas buvo atsiimtas, taigi dabar 392. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Pradėsime nuo pirmo pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas antras pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas trečias buvo atsiimtas ketvirtas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas Penktas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Šeštas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Septintas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas aštuntas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Turime dar vieną e, žodinį pranešimą, ar yra prieštaraujančių. Taigi tuomet galime balsuoti pagal tekstą. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečias žodinis pakeitimas, ar yra prieštaraujančių, jeigu ne, taigi tuomet balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtintas ketvirtas žodinis pranešimas. Ar yra prieštaraujančių? Balsuokime. Baigime balsuoti. Patvirtintas penktas žodinis pakeitimas. Ir yra prieštaraujančių? Ne, tai tuomet balsuokime. Baigime balsuoti. Patvirtintas. Devintas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas dešimtas pakeitimas. Mes jau ketvirtą kartą kartojame balsavimą. Aš gana lietai kalbu, norėčiau, norėčiau paprašyti, kad susikauptumėte. Taigi turime kartuoti dešimtąjį pakeitimą. Dėl devintojo. Galbūt kartuokime devintą tuomet. Balsuokime vėl dėl devinto pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Atvesta. Dešimtas pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 11 pakeitimo. Baigime balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 12 pakeitimo. 12 ir 13 yra identiški. Balsuojame dėl jų kartu. Baigiame balsuoti. Atmesti. Balsuojame dėl 18 kompromisinio pasiūlymo. Praneš... Pirmininkė atsiprašo. 14 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame vizuoti. Atmestas. Kompromisinis pasiūlymas. 18 kompromisinis pasiūlymas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 19 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 20 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 19 kompromisinis pasiūlymas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 24 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 25 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 26 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 27 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 28 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 29 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 30 pakeitimas. Balsuojame dėl 30 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 31 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. 22 kompromisinis pasiūlymas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 33. Pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 34 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas 36 pakeitimas. Baigime balsuoti. Patvirtintas. 37 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl dviejų pakeitimų. Atsiprašau. Balsuojama dėl 38 pakeitimų. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuokime dėl dviejų identiškų pakeitimų, dėl 39 ir 40 pakeitimų. Baigiame balsuoti. Atmesti. Balsuokime dėl 39. 41 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuokime dėl 42 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. 43 pakeitimas. Baigime balsuoti. Patvirtintas. 44 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 45 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuokime dėl 46. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuokime dėl 47 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Balsuokime dėl 48 pakeitimų. Baigiame. Patvirtinta. 49. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 51. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 52 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 53 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 54 pakeitimas, pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 55 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame patvirtintas. 56 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 57 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 58. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 59 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pakeitimui pritarta. 60 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas 61 atsimtas, 62. E, Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Toliau 63 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. Toliau. Na, E, lygiai. Dabar 20 e, kompromisinis. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtintas. 67 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 68. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 69. Pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Septyniasdešimtasis pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. patvirtintas. 21 kompromisas, baigi, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti, patvirtintas. Toliau 75 pakeitimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti, patvirtintas. Toliau 76 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. Kitas yra du vienodi pakeitimai. E, kartu balsuosime dėl jų. 78, 79. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar e, kalbinis pakeitimas. Ne, tuomet 80 e, pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas 81 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Pritarta. Toliau 82 pakeitimas. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau 83 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Toliau 84. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 85 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau galime perėti prie 87 pakeitimo. Ne, 86. -ojo. Taigi pradedame balsuoti dėl 86-ojo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ir dėl 87-ojo balsuojame. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Toliau periname prie 89 pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 90 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 91 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Kitas pakeitimas 92. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 93 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ir dabar e, pakeitimas žodžiu. Ar kas nors e, paprieštarautų? Ne. Balsuokime dėl jo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau dėl 94 pakeitimo balsuokime. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti, patvirtintas 95 pakeitimas, balsuojama dalimis, pirmoji dalis – Whereas the judicial independence uh, nuo šių žodžių iki žodžio interests. Ba pradedam balsuoti dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. Patvirtinta ir antroji dalis nuo žodžių whereas life iki žodžio discretion. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Allora adesso poniamo in votazione. Dabar balsuosime dėl viso teksto, dėl galutinės jo versijos su visais pakeitimais. Taigi balsuokime. Ar balsavote visi? Atrodytų taip. Baigiame balsuoti. patvirtintas 29 už, 0 prieš ir 8 susilaikė. Taigi visų pirma suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Jakolino. Paaiškinimas dėl balsavimo. Pone Jekolino, prašau. Dėkoju. Norėčiau pateikti deklaravimą dėl balsavimo žaliųjų frakcijos vardu. Norėčiau pasveikinti poną Jakolino su, šia, su šio pranešimo patvirtinimu. E, e, deja, negalim balsuoti už. Po Kirkovo pakeitimo dėl TNR. Mes manome, kad šis pakeitimas buvo patvirtintas neatsižvelgus į mūsų uh, lybe komiteto nuomonę. Taigi, remdamiesi 53 straipsnio trečia dalimi, darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnio trečia dalimi, mes pristatysime um, nuomonę, kuri turės būti įtraukta į um, priedą dėl balsavimo plenarinės sesijos metu. Taigi mes uh, pateiksime tolesnių pakeitimų. Nors norėtume balsuoti už e, šį, šią nuomonę, už šį dokumentą, nes jis yra geras, bet iki šio dabar turėjome susilaikyti. Dėkojame vicepirmininkui Tavarišč suteiksiu žodį pranešėjų ir kitiems vicepirmininkams ir koordinatoriams. Norėčiau priminti, kad kadangi balsavome šiandieną dėl paskutinės versijos, mes e, baigiame darbą ir e, rezoliuciją dėl galutinio pranešimų yra numatyta antrosios spalio e, sesijos metu. Tikrai džiaugiuosi galėdama jūs informuoti kad mums buvo leista e, pat, visus pagrindinius dokumentus surinkti į dosie, kuri taip pat, e, kuriai taip pat bus paruoštas ir kompaktinis diskas. Dokumentai bus tik anglų kalba, bet bus nuorodos iš CD, iš kompaktinio disko ir į kitas kalbas. Ir šį rinkinį galėsite gauti visi. Taip pat e, mūsų komiteto pagrindiniai elementai e, kurie buvo skirti paskutiniams 18 metų, 18 mėnesių, atsiprašau, yra jau paruoštas ir šį dokumentą galite pasiimti mūsų salėje. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui, prašau ponė Jakolino ir norėčiau Jūs pasveikyti. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems, kurie padėjo pasiekti šį e, gerą e, rezultatą. Kova su mafija ir nusikalstamumu, nusikalstamumu yra tikrai labai svarbus dalykas ir Europos parlamentas nusprendė didelę daugumą, e, balsų daugumą pasisakyti už ir buvo susilaikiusių tikrai nedaug ir jie paaiškino situaciją ir pinigų plovimas, ir, maf, ir kova su mafija, visi šie dalykai yra labai svarbus. Norėčiau padėkoti koordinatoriams, pirmininkiai, sekretoriatui, šešėlinėms pranešėjams ir visiems, kurie norėjo prisidėti prie šio dokumento, e, šio labai svarbaus dokumento. Mafijų klausimas, mafijos klausimas yra visą pasaulį apimantis. Nus, mm, klausimas ir mūsų rekomendacijos buvo tikrai tinkamai parengtos. Mes norėjome paruošti prioritetų sąrašą ir būtent remdamiesi tuo, tais prioritetais mes galėsime E, taip pat e, toliau tęsti darbą. Komitetas Libe remsis šiomis rekomendacijomis. Ir komitetas ir atskiros valstybės narės turės toliau tęsti darbą, kovoti su ma mafijos organizacijomis. Ir visose valstybėse narėse tai yra svarbus žingsnis. Taip pat ir bankų paslapties panaikinimas yra svarbus klausimas bei fiskalinių mm, e, rojų panaikinimas yra tikrai labai svarbus klausimai. Norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems ir, ir e, įvairios, e, įvairūs ekspertai parodė tikrai didelį solidarumą. Mes dirbome labai aktyviai ir gavome informacijos iš daugelio šaltinių mes galime pasakyti 500 milijonams europiečių, Europos piliečių, kad dabar jie tikrai turės dar vieną priemonę, kurią galės ginti savo interesu. Dabar žodis ponui Matiu. Merci, Madame la Présidente. Eh bien, tout d'abord, mes... Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Salvatorį. Puikiai atliktas darbas. Matome balsavimo rezultatus. Niekas nebalsavo prieš. Pranešimą 29 už. Buvo susilaikiusių, kaip kad ponios Tavarėš minėjo, bet čia į detalės nesileisiu. Iš tiesų labai sėkmingai dirbo visos politinės frakcijos. Norėčiau padėkoti Salvatoriją ir, vis, ir visiems už darbą, už visą indėlį, tiekiant šito rezultato. Žinau, kad pateikta labai daug pakeitimų dėl šių dviejų pranešimų. Iš tiesų nuveiktas milžiniškas darbas. Ačiū už bendrą darbą su kolegom ir jų vardu. Nuoširdžiai jums ačiū. Taip pat dėkoju sekretariatui, asistentai taip pat labai daug dirbo. Norėčiau padėkoti visiems kolegom komitete. Man tai buvo pirma darbo specialiam komitete patirtis, buvo labai uh, įdomu pasigilinti į šią temą ir tikiuosi, kad po balsavimo plenarinėje sesijoje tai bus tik tai pati darbo pradžia ir kitos kadencijos metu yra numatytas galtinis balsavimas. Ir tikiuosi, kad visi visose trijose ES institucijose suvoks, kokia tai yra rykštė, mafija, korupcija, nuo to kenčia ne viena valstybė narė. Kartais e, tai yra iš trečiųjų e, valstybių, kartais yra ir pačiose institucijose. Tad ačiū už darbą, tikėsime, kad tai bus pagrindas tolesniam darbui per kitus parlamento posėdžius. Kaip sakiau, tikiuosi, kad tai padidins e, informatumą ir telkins kovai su mafija. Žodis Fajon. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui Salvatore už visą jo darbo įdėtą į šį pranešimą, ačiū už e, kompromiso dvasę, ačiū visiems koordinatoriam, šešėliniam pranešėjim. Manau, kad buvom išskirtinė darbo grupė, susidūrėm ne su viena problema, vis dėlto mums sekėsi puikiai dirbti, nepaisant to, kad nuomonės skiriasi ir kaip, kad sakė Veronika, aš taip pat manau, kad e, tai tik tai naujo darbo pradžia Europos parlamente, per kitą kadenciją. Parlamentas e, tikrai tai toliau e, tęs. Taip pat svarbu yra tai komunikuoti ir visuomeniai. Norėčiau padėkoti mūsų e, šiaip Barsalino. Jie prisidėjo savo patirtim labai prie šito darbo. Na ir manau, kad per šią kadenciją šiame specialiam komitete mes pasiekėme E, proveržį įgyvendinama Europos prokuratūros teigimo idėja ir tai, tikėkime, prisidės prie sukčiavimo ES e, fondo lėšovimis. Dabar turėtumėm raginti visas vyriausybės patvirtinti specialias priemonės, nes aišku, mūsų pranešimas yra neprivalomas, tai tik tai rekomendacijos valstybių narių sostinėms ir tikėkime, kad mūsų balsas bus išgirstas. Adesso, Dėkuoju Taniai Fajon Tavariš, visapirmininkas Tavariš. Dėkuoju, norėjau padėkoti e, Salvatore Jakolino už atliktą darbą. Šis šis darbas, bendradarbiavimas buvo tikrai labai įdomus. Ypač mus domino dalis susijusi su pinigų plovimu. Mes žalieji, mums šis klausimas labai mm, aktualus. Gaila, kad mums teko susilaikyti ir tikiuosi, kad iki plenarnės sesijos mes e, pasieksime susitarimą. Ir mes galėsime balsuoti už šį e, tokį svarbų pranešimą. Dėkoju. Dėkoju vicepirmininkui Tavarės. E, Teodors Kilakakis. Žodis jums. Uh, uh, uh, thank you, President. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Salvatorė, visiems kitiem kolegom, kurie įdėjo labai daug darbo į šį pranešimą. Norėčiau akcentuoti tik tai vieną dalyką. Mūsų įgaliojimų pabaigoje Tad iš esmės tam, kad Europa veiktų tinkamai ir netgi, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga tinkamai veiktų, mums reikia uh, kurti kovos su korupcija sąjungą nepasieksime, kad mūsų e, rinka gerai veiktų ir institucijos gerai veiktų vairiose valstybėse narėse, jeigu nebus dedamos pastangos į kovą su korupcija, kurios e, apimtų visą ES, nes yra e, vis, visur e, atskirų enklavų korupcijos ir jeigu su to nebus kovojama, mes niekada neturėsime tikros sąjungos. Dėkuoju dabar žodis ponui Bargecijo. Dėkuoju pirmininkė, aš taip pat norėčiau prisidėti prie padėkos ponui Jekolino ir visam komitetui. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Tam, kad jie būtų įrašyti į aktus. Visų pirma, ponas Kosta norėjo mums pabrėžti vieną dalyką – finansinis e, srautas susijęs su narkotikų priekyba, priekyba narkotikais eina per bankus. Manau, kad mes turėtume to nepamiršti. Antras dalykas, reikėtų nepamiršti, kad šis komitetas su pranešimu turi nepamiršti fiskalinių rojų, kurie yra ES valstybėse narėse. Aš jų nevardinsiu, bet mes visi žinome apie juos. Turime savo darbų, politinėmis pastangomis spręsti šią problemą. Deja, Europos komisija jos nesprendžia. Dėkoju ponui Borgecijo, žodis ponui Biniu Tendan. Ačiū pirminkė. Amerikos senate sakoma, viskas, ką reikia pasakyti, jau pasakyta, bet ne visi dar tai pasakė. Aš gal to nekartosiu, kas jau buvo pasakyti, tiesiog paminėsiu, kad buvo tikrai labai malonu bendradarbiauti su kolegomis. Man tai buvo didelis malonumas. Ir manau, jums, ponė pirmininkė, kažkas turėtų pasakyti, kad puikiai vadovavote paskutiniam balsavimui. Baigėme per pusantros valandos. Tikrai puikus laimėjimas. Esame dėkingi, kad viskas neužtruko taip ilgai, kaip bijojome. Ir Žinoma, tai gera pradžia, nes turime dar sulaukti gerų rezultatų plenarinėje sesijoje, turime pažiūrėti, kaip seksis komisijai nuveikti savo darbą, turėsime bendrauti su visuomenė, žiūrėti, kokia bus jos reakcija ir laukti, kol baigsis šis procesas, bet pradžia yra gera. Dėkoju Bilui, dabar žodis vicepirmininkui Dejang. Ačiū labai pirmininkė. Mm, žinoma, visų pirma, norėčiau pasveikinti Jūs ir taip pat noriu mm, nuoširdžiai pasveikinti Salvatoriją Kulino. Galut paskutinėje pranešimo versijoje atsižvelgta į mūsų nuogastavimus ir aš turėjau susilaikyti balsuojant dėl kai kurių dalykų ir taip yra ne dėl jūsų parengto teksto, tačiau dėl kai kurių horizontaliųjų klausimų, dėl kurių mano frakcija dar nėra e, tikra dėl tam tikrų su valstybės prokurorais susijusių dalykų ir kitų reikia dabar, turint omenyje nustatytus prioritetus, užtikrinti, kad šiuo pranešimu būtų prisidėta prie darbo šioje srityje ateityje, kovojant su organizuotų nusikalstamumu, pinigų plovimu e, ir taip toliau, kai prasidės kita parlamento kadencija. Ačiū. Dėkoju ponui Dejank. Prieš padarydama išvadas norėčiau padėkoti visiems, norėčiau padėkoti visiems darbuotojams, sekretoriatui. Man tai buvo pirmoji patirtis. Pirmą kartą pirmininkavau, bet norėčiau pasakyti, kad sekretoriatas buvo tikrai labai geras, dirbo labai, dirbo labai gerai. Prašau žodis Filipui. Ačiū pirminkė, nenoriu daug laiko gaišti, tiesiog noriu pasakyti volę, buvo labai malonu uh, su jumis e, dirbti. Labai malonu buvo vadovauti nedideliai devinių asmenų komandai, talkinant šiam specialiajam komitetui. Mums tai ypatinga patirtis. Ir tiesiog norėčiau pristatyti, kas buvo tie devini komandos nariai. E, Sophie Planchon, e, Clélia Imperiali et Caroline O'Sullivan. Et puis euh, les messieurs, il n'y a pas d'ordre, hein, les messieurs Na ir e, jokia konkrečia tvarka. Nevardiu, tiesiog miniu visus šiuos asmenys. Aš norėčiau pasakyti, kad tikrai buvo dirbti su jumis buvo labai malonu dirbti su jumis, tai buvo labai vertinga patirtis. Dėkuoju Filipui. Tai yra paskutinis šios specialaus komiteto posėdis. Dar dabar prisimenu, koks skeptiškas buvo požiūris į šį specialų į komitetą pačioje pradžioje. Pirmieji posėdžiai vyko su laikantis tam tikro atstumo. Buvo tam tikrų abejonių dėl klausimų, kuriuos analizavome buvo manoma, kad galbūt mafija ir nusikalstamumas yra problemos, kurios turėtų būti sprendžiamos tik nacionaliniu lygiu. Bet tikrai galiu pabrėžti, kad man šie 18 mėnesių prabėgo labai greitai ir su džiaugsmu galiu pabrėžti, kad kolegos, kurie pradžioje buvo skeptiški, Libe komitete ėmė kovoti už šį dokumentą ir mus tikrai palaikė. Taigi, mums tai yra tikrai didelė sėkmė. Ir kolegoms dažnai teko pabrėžti principus šio komiteto, principus ir legitimumą kai kuriuose srityse šis komitetas tikrai daug pasiekė. Šis komitetas turėjo konkrečią užduotį ir galėjo aptarti tokias temas, kurių kiti komitetai, ypač Libe komitetas dėl laiko ir dėl kitų priežasčių negalėjo aptarti. Mes stengiamės išsiaiškinti, kokia pozicija buvo geriausia ir kaip mes galėtume prisidėti prisidėti ne, padėti ne tik Europos parlamentui, komisijai ir tarybai. Mes turime 500 tūkstančių milijonų gyventojų, 28 valstybės narės. Ir mes įrodėme taip pat ir paskutinės misijos metu Vašingtone pavasarį, mes būtent įrodėme, kad labai daug dėmesio yra skiriama mūsų darbui ir taip pat JAF institucijos skiri daug dėmesio. James Colican, vicepirmininkas, laukė šiandienos ir Davido Liūna taip pat buvo susidomėjęs šiuo, šiais, e, šiuo darbu ir šiais dokumentais. Ir buvo galima susipažinti su šiuo e, tekstu, kuris tikrai bus svarbus. Jis nebus pamirštas. Kas iš mūsų toliau dirbs Europos parlamente, galės dirbti su šiuo dokumentu ir jeigu reikės, galės netgi kovoti. Galės kovoti su tais, kurie nesuprato, kad korupcija ir pinigų plovimas, finansiniai, fiskaliniai, rojai, kova su visais šiais reiškiniais yra prioritetas. Reikia užtikrinti demokratiją, saugumą mūsų piliečiams. Taigi norėčiau padėkoti ponui Jakolino, visiems šešėliniams pranešėjams, sekretoriatui, visiems patarėjams ir visiems kitiems, todėl kad visi dirbo kartu. Ir tikrai negaliu pasakyti, kad e, buvo E, išryškėjo frakcijų viršenybė. Visi stengiasi e, dirbti kartu ir nebuvo pabrėžta kažkurios vienos valstybės svarba. Taigi, tikiuosi, kad valstybės narės galės pasimokyti iš šio metodo, kuris buvo pasitelktas šiame komitete. Buvo buvo siekiama kompromisų kurie būtų naudingi visiems Europos piliečiams. Šiandieną tikrai e, mes žengėme svarbų žingsnį po 2011 metų spalio balsavimo ir džiaugiuosi, kad mes balsavome e, didžiąją daugumą, tikiuosi, kad ir Strasbūrė balsuosime E, taip pat plenarnės sesijos metu. Taigi norėčiau visiems jums padėkoti, man tikrai buvo labai malonu dirbti su jumis ir išmokau daug naujų dalykų, ne tik e, apie organizuotą nusikalstamumą. E, ir norėčiau padėkoti Europolui ir visoms kitoms institucijoms, kurių, kurių atstovai dalyvavo mūsų posėdžiuose, Ir taip pat norėčiau padėkoti Eurojustui ir kitoms įstaigoms. Visos šios institucijos nuolatos kovoja su organizuotu nusikalstamumu. Dar kartą supratau, kad labai svarbu ieškoti bendro kompromiso ir vesti dėrybas. Norėčiau padėkoti jums visiems ir tikrai džiaugiuosi, kad galėjau su jumis bendradarbiauti. Galutinis rezultatas priklauso nuo mūsų kolegų antrosios spalio sesijos metu. Jie parodys, ar mes dirbome gerai ar ne ir aš tikiu, kad jie parodys, kad rezultatai yra teigiami. Taigi susitiksime plenarnės sesijos metu. Dėkoju. Jeigu nėra prašančių pasisakyti, jūsų laukia kokteilis prie mūsų salės durų. Ačiū. Grazie, Grazie Rui.